Pradėkime balsavimą. Dėl pirmos penktojo pakeitimo dalies jau balsavome. Antroji dalis, kas už, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 23. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Yes.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 Gal kiek ir sunku, bet dabar tęsime balsavimą. Again, that... Dar kartą kartoju, aš dviejų pirmųjų skaičių nesakysiu, o tie pirmieji skaičiai yra 6-0 Vadinasi, kai kalbėsiu apie pakeitimus, sakysiu tik paskutinius du skaičius. Dabar šeštasis pakeitimas. Norėtume pasitikrinti dėl 24 pakeitimo. Dabar balsuosime tada elektroniškai. Pone pirmininkė, labai atsiprašau. Norėjau tik e, patvirtinti, kad e, mano kolegos iš APP frakcijos e, nebalsavo už ankstesnius pakeitimus. Ar negalėtumėte pradėti viską iš naujo, nes įvyko šioks toks nesusipratimas. Žinau, pirmininkė, bet vis tik mes nebalsavome už juos kan inte ta om eh, tidigare beslut, men vi bör. Pirmininkė, atsiprašau, bet eh, pakeisti sprendimų, kuriuos padarėme, jau nebegalime. Bet dabar jau teskime nuo 24 pakeitimo. Pradėkime balsuoti elektroniškai. EFD frakcija turi dviem balsuojančiais per daug. Todėl du nariai iš EFD frakcijos turi ištraukti savo korteles. E Vis dar dviem per daug. Then who have to take out their cards? We can't vote. Negalime balsuoti, kol neišimsite dviejų kortelių. So sorry, EFD... E Labai atsiprašau, bet negalime balsuoti, nes EFD frakcija turi dviem per daug balsuojančių. Dar kartą pabrėžiu, tik moterų teisų komiteto nariai balsuoja. EFD turi dviem kolegom per daug, kurie balsuoja, todėl reikia dvi korteles ištraukti. We try to do a new start, and I'm sorry for that, but we must uh, take a new vote concerning. Bandysime pradėti vėl iš naujo. Dabar dėl 24 pakeitimo balsuojame iš naujo, prašome balsuoti. Vis dar iš EFD frakcijos dviem balsuojančiais per daug. Tad du turėtų ištraukti savo korteles. Ir dar kartą pakartoju, tik moterų teisų komiteto nariai balsuoja. Dabar dėl to mes negalime toliau tęsti balsavimą, atsiprašau, bet pirmininkė, gal galėtumėte pasitikrinti, kas iš EFD dalyvauja posėdyje. Jeigu žinosime, kas dalyvauja, tada žinosime ir kas turi tas korteles dvi išsitraukti. Now, to find out. Tuoj dabar mes pažiūrėsime ir išsiaiškinsime, sako pirmininkė.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 The two members from EFD, can they show the house? Can I ask two members? Noriu <laughs> paprašyti tų dviejų narių iš EFD pakelti <laughs> rankas. Nėra ne vieno. Tad bandykime dar kartą pradėti ir bandykime balsuoti dėl 24 pakeitimo.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 nesusipratimą, dar kartą balsuokime dėl 24 pakeitimo. Dabar mes žiūrėsime į pavardės, vardinis balsavimas ir du narius iš AFD išbrauksime. Prašom balsuoti dėl 24. Balsuoti baigiame. labai aiškiai atmesta. Dabar šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26. Kas už, reikia pasitikrinti dėl šeštojo. Elektroniškai pradedame balsuoti. Čia Garcia Perės pakeitimas. Dar kartą pradėkime. Pradedame balsuoti dėl šeštojo. Balsavimas baigtas atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Pasitikrinti. Tada balsuojame elektroniškai. Dėl septintojo balsavimas pradedamas. EPP is one too many. EPP is one too many. EPP have EPP frakcija vienu per daug balsuoja. Dabar gerai, balsavimas baigtas. Atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 8. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta pasitikrinsime dėl aštuntojo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. Vienuoliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dabar dvyliktas. Turime dėl teksto balsuoti. 11. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. O dabar 12. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Pereiname prie 13. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 14. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 27. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 15. Kas už. Jis atkrenta, taip. Tai pereiname prie 28. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Norite pasitikrinti 28-ąjį. Balsavimas pradedamas. EPP frakcija turi vienu per daug balsuojančiųjų. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 atmestas. Pereiname prie 29, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 16. Pasitikriname dėl 29 balsavimas pradedamas. Bals. Dabar socialistų frakcija vienu per daug turi. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 kas už prieš susilaikė pritarta. 19 kas už prieš susilaikė pritarta. 30 su žodiniu pakeitimu, jeigu galite priimti žodinius pakeitimus taip, tai vadinasi dėl 30 su žodiniu pakeitimu. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. Dvidešimtasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dvidešimt pirmasis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dvidešimt antrasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Ir viskas. Dėkoju ir labai atsiprašau dėl tų problemų balsuojant, iš tikrųjų buvo tam tikro nesusikalbėjimo. Thank you. Thank you for all help. It was a little bit confusing. Yes. Då kan vi eh, börja med vårt Taigi dabar galime pradėti bendrą dviejų komitetų posėdį. Tai yra moterų teisų ir lyčių lygyb, lygybės ir um, piliečių laisvių komitetų posėdis. Sveikinu visus atvykusius iš dviejų e, komitetų, sekretoriato darbuotojus, um, administratorius, vertėjus Sveiki sugrįžę visi į parlamentą. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę. Negavome jokių darbo tvarkės pakeitimų, taigi, manau, tvirtiname pir pirminę darbo tvarkę. 20, Birželio 22 dienos e, posėdžio protokolas yra pridėtas prie dokumentų. Tai reiškia, kad galime tiesiai pereiti prie trečio darbo tarkės punkto, tai yra priekyba žmonėmis. Komisija pasiūlė direktyvos projektą dėl to, kaip būtų galima kovoti su priekyba žmonėmis ir kaip būtų galima apsaugoti priekybo žmonėmis aukas. Priekyba žmonėmis didel, didelė dalimi yra susijusi su moterėmis ir vaikais, dažnai moterys ir vaikai nukenčia nuo priekybo žmonėmis. Ir tai yra tas klausimas, kuris patenka ir į lyčių lygybės, ir į piliečių laisvių komiteto kompetencijas. Na ir dėl to mes ir nusprendėme surenkti bendrą dviejų komitetų posėdį pagal 51 darbo tvarkos taisyklę. Anksčiau esame surengę bendrą seminarą, kai atsakingi pranešėjai ir kolegos iš abiejų komitetų turėjo galimybę spręsti, aptarti šios klausimus pagal mano paminėtą skyrių. 29 dieną buvo pasiūlytas bendras pasiūlymas dviejų komitetų pranešėjų. Na, o šiandieną mes surenksime orientacinius balsavimus tam, kad turėtumėme, gautumėme įgaliojimus dėryboms su taryba. Ir labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad bendradarbiavimas buvo puikus tarp dviejų e, pranešimo rengėjų iš abiejų komitetų. Piliečių laisvių komiteto kolegos ir sekretariato darbuotojai buvo labai e, draugiški ir tas bendradarbiavimas buvo labai kokybiškas. Na ir perinant prie to orientacinio balsavimo, aš norėčiau pirmiausia žodį suteikti abiems pranešėjams. Pirmiausia, kviečiu ponę Bauer iš moterų teisų komiteto, taigi prašau, ponė, žodis jums. Ačiū už galimybę paaiškinti gan neįprastą situaciją, su kuria dabar susidurėme, nes paprastai uh, vyksta diskusijos dėl pakeitimų. Na, o vasaros pertraukos metu gavome labai daug pakeitimų, daugiau nei 200. Ir tiesiog nebuvo įmanoma aptarti visų kompromisinių pakeitimų su visais e, pakeitimo autoriais. Dėl to aš tikrai labai atsiprašau ir uh, ir prašau kolegų susitaikyti su tą situ, neįprastinę situaciją. Ir tikrai dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo rezultatą matote patys. Mes susitarėme dėl 90 procentų visų pakeitimų, parengėme bendrą balsavimo sąrašą su, kolegė, su, su kolega socialistu iš Libė komiteto. Kolegė socialiste. Uh, Na ir taip pat atsižvelgėme įvairių politinių frakcijų ir komitetų nuomonės. Ir norėčiau paprašyti kolegų iš EPP frakcijos, iš LIBE komiteto, laikytis mūsų FEM komiteto balsavimo sąrašo. Aš esu šešėlinė pranešėja LIBE komitete EPP vardu taip pat. Ir norėčiau padėkoti irgi už labai gerą bendradarbiavimą su sekretariato darbuotojais. Ir um, visais atsakingais, suinteresuotais asmenimis. Tikrai tas bendradarbiavimas buvo labai geras. Ačiū. Ačiū, ponė Bauer. Na, o dabar žodį suteiksiu poniai Het, kitai pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad tikrai šimtų procentų pritariu tam, ką, ką tik pasakė ponė Bauer. Tikrai visiems esu labai dėkinga, visi draugiškai su mumis bendradarbiavo ir tai buvo labai pozityvi patirtis, nors tai yra tik tai proceso pradžia, dar reiks nueiti nemažą kelią. Bet jeigu viską darysime taip pat, kaip, kaip, kaip ir anksčiau, tuomet teisės aktas bus tikrai labai uh, E, kokybiškas. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paliesti, prie kurio dar grįšiu ir balsavimo metu. Būtent 21 kompromisinis pakeitimas, Amina Buskort siūlo šį pakeitimą, čia nėra jame netispindi visiškai de, pilnai 95 pakeitimas. Taigi mes prašome atskiro balsavimo dėl 95 pakeitimo, kuomet prieisime balsavime prie 21 kompromisinio pakeitimo. Bet tuomet aš dar paprašysiu žodžio ir dar kartą viską paaiškinsiu. Pirmininkė, ačiū. Poniai Het. Ponės Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Dėl 21 kompromisinio pakeitimo. Čia mūsų 98 pakeitimas dėl duomenų sub subjekto išsaugojimo. Jis dėja irgi neatsispindi 21 kompromisinė pakeitime, taigi aš norėčiau siūlyti žodinį pakeitimą ir kad būtų balsuojama dėl 98 pakeitimo atskirai. Ačiū. Puiku, balsuosime tuomet e, dėl 98 pakeitimo atskirai. Taigi, aš manau, kad mes galime pereiti prie balsavimo. Vėlgi, norėčiau priminti, kad tai yra tik tai orientaciniai balsavimai. Ir labai džiaugiuosi galėdama šiandien e, pirmininkauti kartu su Libė komiteto pirmininku, ponu Lopez Aguilar mūsų bendradarbiavimas su juo irgi buvo labai geras. Dviejų komitetų valdybos e, puikiai bendradarbiavo, taigi norėčiau padėkoti visiems už tai. Na ir dabar manau, kad visi yra pasirengę ir galime balsuoti. Taigi pirmiausia, 116 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 119 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 122. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Gerai, tikriname. 122 pakeitimas, prašau, balsuojame. iškilo techninių problemų. Reiks palaukti technikų. I'm so sorry, but it's some problematic we were... Uh, Yra problemų su elektroniniu balsavimu. Tai reiks balsuoti keliant rankas. 122 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? matote, patikrinti elektroniniu būdu negalime, kadangi problemų iškilo dėl aparatūros, tai dėl to ir reikia skaičiuoti. Šešiais balsais daugiau buvo už, taigi priimta. Kaip sakiau, yra problemų dėl elektroninio balsavimo aparatūros, tikėsime, tos problemos bus išspręstos. Na, nu, dabar antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar periname prie 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 20. pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 21. Kas už? Ne, jis atkrenta automatiškai. Tada periname prie 130 kas už. Šimtas trisdešimtasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtas trisdešimt pirmasis kas už, ponia Parmanova. Pone pirmininkė, yra žodinis pakeitimas, kurį norėtumėme pasiūlyti. Trys horizontalūs pakeitimai. Dėl jų reiktų čia balsuoti. Galbūt galima pirmiausia dėl tų žodinių pakeitimų, kurie yra balsavimo sąrašo gale, kadangi tie trys žodiniai pakeitimai yra susijęs su 121, 151, 160 ir 6 kompromisiniu pakeitimu. Tai yra trys horizontalūs pakeitimai, kurie yra nurodyti sąrašo gale, bet jie yra susiję ir su šiuo pakeitimu, prie kurio dabar prieėjome. Taip, ponia Parvanova, galime dėl jų balsuoti dabar. Tie pakeitimai yra sąraše 21, man atrodo, puslapyje. Paskutinėme puslapyje, tiksliau. Taigi ir balsuojame dėl jų. Ar visi juos suradote? Suradote žodinius pakeitimus sąrašo gale? Alde frakcija siūlo tuos pakeitimus. Visi suradote juos, puiku. Pirmasis žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Antrasis žodinis pakeitimas išaldė frakcijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Ir žaliųjų žodinis pakeitimas. Balsuojame. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Taigi, grįžtame dabar prie 131 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. ponia Bauer. Balsuojame dėl 21 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. O dabar 132. Jeigu norite kažką pasakyti, paprašykite žodžio ir kalbėkite į mikrofoną. Ar viskas gerai? Problemų nėra? Puiku, tuomet. Pone Parvanova. Mes prašome, kad elektroniškai būtų patikrintas balsavimas dėl pakeitimo 132. Atsiprašau, 131. Pabandysime elektroninę sistemą dar kartą. 131 pakeitimas. Balsuojame. Atmesta. 15 balsavo už, 34 balsavo prieš, vienas susilaikė. Atmesta. Dabar 132 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 23 yra atsimtas, 133 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Po to 135. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 136. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 137. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 139. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 142. Atsiprašau, 141. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 142. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 143. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Atsiprašau. Tikriname. Tikriname balsavimą dėl 143. Prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. 31 balsavo už. Dabar 144 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 145 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 147 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 148. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 150. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 151. Už, prieš, susilaikė, priimta. 152. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 153 už, prieš, susilaikę, tikriname. 153 pakeitimas, tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. priimta. 24 balsavo už. 154 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš, susilaikę priimta. 155 už, prieš, susilaikę, atmesta. 156 už, prieš, susilaikę, atmesta. 32 už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar šeštasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 33 už, prieš susilaikę priimta. 162 už, prieš susilaikę priimta. 163 už, prieš susilaikę priimta. Balsuojame elektroniškai dar dėl 163, prašau. Tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 už, 24 prieš. 34 už, prieš, susilaikę, priimta. 164 už, prieš, susilaikę, priimta. 165 už, Norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą 165 pakeitimui. 10 straipsnio 5 dalis. Norėčiau pridėti po teksto. Valstybės narės privalo veikti laikydamosis tarybos direktyvos. Laikantis 2004 m. 82 tarybos direktyvos, kur kalbama apie leidimą gyventi. Ar yra prieštaraujančių jų žodiniam pakeitimui? Prašau įsijungti mikrofoną, ponia Bauer. Šis pakeitimas atsispindi 120, 162 pakeitime, kuris jau yra patvirtintas. Tai reiškia, kad negalime balsuoti dėl žodinio pakeitimo, nes ponia Bauer dabar pateikė paaiškinimą. Na ir dabar balsuojame dėl 165. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 166. Už, prieš, susilaikė, atmesta 167. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar Balsuojame dėl 168. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 170. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 171. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 172, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar 36, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 175, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 176, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tikriname.

susilaikė. Tikriname. 177. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 balsavo už. 37 už, prieš, susilaikę, priimta. 178 už, prieš, susilaikę, atmesta. 179 už, prieš, susilaikę, atmesta. 180 už, prieš, susilaikę, atmesta. 181 už, prieš, susilaikę, priimta. 38 už, prieš, susilaikę, priimta. 182 už, prieš, susilaikę, priimta. 39 už, prieš, susilaikę, priimta. 183 už, prieš, susilaikę, atmesta. 184 už, prieš, susilaikę, atmesta. 185 už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 188. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 41. Už, prieš, susilaikę, priimta. 190. Už, prieš, susilaikę, priimta. 191. Už, prieš, susilaikę, priimta. 192. Už, prieš, susilaikę, priimta Atmesta. Tikriname. 192. Prašau. Šimtas devyniasdešimt antrasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Primta. 25 balsavo už. 193 už, prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 194 už, prieš, susilaikę, atmesta. 196 už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 200 už, prieš, susilaikę priimta. 201 už, prieš, susilaikę priimta. 10 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta. 203 už, prieš, susilaikę priimta. At, atmesta, atsiprašau. 204 už, prieš, susilaikę priimta Atmesta. Tikriname. 204. Prašau. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 balsavo prieš. 205. Už, prieš, susilaikę, priimta. 206. Už, prieš, susilaikę, priimta. 214. Už, prieš, susilaikę, priimta. 45. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Du šimtai septintasis. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 209 už, prieš, susilaikę, priimta. Du šimtai dešimtojo pirmoji dalis už. Tikriname 209 pakeitimą. Balsuojame dėl 209. Ponios Hiet pakeitimas. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. 32 balsavo už. Dabar 210. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ar norite patikrinti? 10, 210 pakeitimo antrai dalį. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 211 už, prieš, susilaikę atmesta. 212 už, prieš susilaikę priimta. 213 už, prieš susilaikę priimta. 215 už, prieš susilaikę priimta. 216 už, prieš susilaikę priimta. 217, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 218, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 221, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 223, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 48 kas už, prieš pritarta. 49 kas už, prieš susilaikė pritarta. 50 kas už, prieš susilaikė pritarta. 224 kas už, prieš susilaikė pritarta, 225 kas už, prieš susilaikė pritarta, 12 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta, 227 kas už, prieš pritarta, 52 kas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuosime už 54 pakeitimą, kas už prieš susilaikė atmesta, 56 kas už prieš susilaikė pritarta, 13 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl 14 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už. Pasitikslinkime dėl 61. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penkioliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 67 pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta, 68, kas už prieš susilaiko. Reikia pasitiksinti dėl 68, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 16 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dabar dėl 17 kompromiso, kas už prieš susilaikė pritarta. 76 pataisa, kas už prieš susilaikė atmesta. 77, kas už prieš susilaikė pritarta. 78, kas už prieš susilaikė susilaikė pritarta. 18 kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 8 pataisa, kas už, prieš susilaikė atmesta, 81 kas už, prieš susilaikė atmesta, 19 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta, 86 kas už, prieš susilaikę atmestą. 87 kas už. Atmesta 88 už prieš susilaikę, atmesta 89 kas už prieš susilaikę pritarta, 90 už prieš susilaikė pritarta. 91 kas už prieš susilaikė pritarta. 20 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta. 11 pataisa kas už prieš susilaikė pritarta. 12 kas už prieš susilaikė pritarta. 21 kompromisas ir žodis teikiamas poniai Hiet. Aš norėjau grįžti prie anksčiau išsakytos minties dėl 95 pataisos ir norėtume, kad dėl jos būtų balsuojame atskirai. Ar ponė Het galėtų konkrečiai mums paaiškinti, dėl kokių konkrečių formuluočių reiktų balsuoti atskirai yra pirmoji dalis, tiksliau antroji dalis, kur kalbama apie e, viešojo e, sektoriaus įtraukimą į prekybą žmonėmis. Taigi dabar galėtume balsuoti atskirai dėl 95 pataisos, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuokime dar kartą dėl 21 kompromiso. Prašau, kolegai suteikiamas žodis. Aš prašiau balsuoti atskirai dėl 98 pataisos, nes nemanome, kad yra įtraukta į 21 kompromisą. Ir siūlome uh, papildomai traukti formuluotę dėl asmens duomenų apsaugos siekiant papildomai apsaugoti asmenis, kurių duomenys yra renkami. Pirmiausiai balsuosime dėl viso 21 kompromiso, o po to balsuosime atskirai dėl 98 pataisos. Bet kodėl taip yra klausimas, nes 90, dėl 95 ką tik balsavome prieš balsuojant dėl kompromiso ir 95 e, taip pat yra įtraukta į 21 kompromisą, tačiau dabar liktai e, viskas išaiškėjo. Taigi balsuojame dėl 21 kompromiso už prie susilaikę pritarta, dabar balsuojame dėl 98 pataisos, buvo paaiškinta, dėl ko konkrečiai balsuojame, kas už prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau balsuojame dėl 99-osios, kas už prieš susilaikė atmesta, 14-oji, kas už prieš susilaikė pritarta. Šimtoji, kas už prieš susilaikė pritarta, šimtas pirmoji, kas už prieš susilaikė pritarta, šimtas trečioji, kas už prieš susilaikė pritarta pritarta 15 pasitikslinkime dėl 103 elektroniškai. Pirmininkas atsiprašo 25 prieš 21 už, taigi atmesta. Dabar balsuokime dėl 15 pataisos, kas už prieš susilaikė pritarta, 16, kas už prieš susilaikė pritarta, 106, kas už prieš susilaikė pritarta, 107, kas už prieš susilaikė atmesta tikslinkimės dėl 107. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 108, kas už prieš susilaikė pritarta. 109, kas už prieš susilaikė atmestas, 17, kas už prieš susilaikė pritartas, 110, kas už prieš susilaikė pritartas, 18, kas už prieš susilaikė pritartas, 111, kas už prieš susilaikė pritarta, 112, kas už prieš susilaikė pritartas 113, kas už prieš susilaikė pritarta, 114, kas už prieš susilaikė pritarta, 115, kas už prieš susilaikė pritarta. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 115 pataisos balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 26 e, už 19 prieš, taigi pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl e, komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. balsuoti baigiame pritarta, 42 už, vienas prieš, penki susilaikė. Sveikiname pranešėjus ir dėkojame jums visiems už kantrybę pademonstruotą šio balsavimo metu. Iš pradžių nevyko viskas sklandžiai, bet paskui viskas įėjo į savo viežes, taigi dar kartą ačiū.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 take your seats? Please. We must go on. Turime tęsti mūsų posėdį, taigi kolegos, prašau visų susėsti. O jeigu norėtumėte pasikalbėti tarpusavėje, tai prašau tą padaryti už posėdžių salės durų. Taigi, tęsime bendrą moterų teisų ir piliečių teisų komitetų posėdį. Dabar aptarsime Europos apsaugos orderį pagal 51 darbo tvarkos taisyklę. abu komitetai yra kompetitingi šiuo klausimu ir todėl e, pirmininkausime toliau bendrai e, šiam posėdžiui kartu su piliečių teisų laisvų komiteto pirmininku Lopes Aguilar. Kaip jūs žinote, nemažai valstybių narių ėmėsi iniciatyvos sukurti Europos apsaugos orderį. Jo paskirtis yra apsaugoti smurto aukas ne tik jų kilmės šalyje, tačiau taip pat ir persikėlus joms arba išvykus į kitą valstybę narę. Anksčiau vyko bendrosios diskusijos tarp abiejų komitetų šiuo klausimu. Pataisų teikimo terminas baigėsi Liepos 12 dieną. Gavome 141 pataisą ir e, šios dienos bendro jungtinio posėdžio tikslas yra aptarti šias pataisas. Norėčiau todėl suteikti žodį dviems pranešimo bendra autoriams lygių galimybių komiteto atstovė ponė, ponė Jimenez e, Befei ir Libė komiteto vardu ponė Romera. Ir pirmoji dabar kalbės ponė Jimenez Beserel. Prašau, jums žodis. Labadiena. Jūs jau minėjote, kiek pataisų buvo pateikta, nenoriu tos skaičiaus kartoti, tačiau pataisų skaičius demonstruoja, kad e, niekas nėra abejingas šiems klausimams e, ir mes jau nemažai nuveikėme valstybės narėse dirbdami, siekdami apsaugoti smurto aukas. Parlamento nariai mūsų iniciatyvą remia ir mes stengsimės ir toliau suartinti tarpusavėje įvairias skirtingas nuomonės ir pozicijas tam, kad mūsų galutinis dokumentas dėl e, Europos apsaugos orderio leistų geriau apsaugoti smurto aukas Tam, kad rezultatas būtų teigiamas, reikia tartis dėl kompromisų. Daugiausiai pataisų buvo teikta dėl pirmo apsaugos orderio straipsnio, kuriame formuluojami orderio tikslai, taigi juos reikia suformuoti labai aiškiai, mes privalome užtikrinti smurto aukoms deramą apsaugą, ES turėtų tą garantuoti, noriu padėkoti visiems kolegoms, e, kurie praturtino šį pranešimą teikdami savo pataisas, jau atkreipiau dėmesį į tai, kad e, Pradėti šią iniciatyvą įgyvendinti nebuvo paprasta ir toliau aplinkybės išliks pakankamai sudėtingos, nes valstybės narės bando statyti įvairias kliūtis tam, kad e, būtų galima įgyvendinti šį pasiūlymą, taigi iššūkis yra nemažas. E, siekiant, kad būtų pripažintas Europos apsaugos orderis ir e, jo nuostatos neprieštarautų nacionaliniai teisiai, būtų apsaugotas atskirų asmenų teisės, taigi turime užtikrinti e, apsaugos suteikimą ir e, privalome užtikrinti atitinkamą aukų apsaugą, turime įveikti savo nuomonių skirtumus, privalome susitarti dėl e, veiksmingos ir e, paprastai pritaikomos e, priemonės. Pritariu pataisoms, kurio, kuriuose siūloma kelti toliau siekiančius reikalavimus išplėsti aukų ratą, pavyzdžiui, e, minint terorizmo, e, prekybos žmonėmis aukas, e, vaikų išnaudojimo aukas. Taip pat sveikintini pasiūlymai valstybėms narėms bendrai įgyveninti įvairias prevencinės programas, detalės nesigilinsiu, nes nėra laiko, galite pasiskaityti tą informaciją smulkiau pačiame pranešime ir pataisose. Ir e, esu pasiruošusi su visais pagėdavančiais taip pat ir asmeniškai aptarti. Taip pat e, būtų galima pagerinti pataisą susijusias su teisiniu pagrindu ir e, atitinkamos pataisos tik tai atitolina mūsų tarpusavio pozicijas dabar, o ne jas suartina. Taip pat reikia pripažinti ir paminėti, kad kai kurios valstybės priešinasi apsaugos orderį, nes skiriasi jose baudžiamosios teisės nuostatos, e, e, tačiau turime stengtis įveikti šiuos e, skirtumus ir surasti kompromiso. Rugsėjo 20 dieną vyks orientacinis balsavimas. Jo metu negalime pamesti iš akių svarbiausio tikslo, tai yra būtinybė stiprinti mūsų piliečių apsaugą. Manau, kad visi galime didžiuotis šio pranešimu. Etiniu požiūriu jau seniai jis turėjo būti patvirtintas, e, pat siūlomos pataisos e, tik tai dar e, labiau jį praturtins ir pagerins ir tikiuosi, kad galtinai patvirtinus mes pagerinsime savo piliečių gyvenimo sąlygas. Ačiū ponė Jimenės, Pasaril. Dabar norėčiau suteikti žodį ponė Romero, prašau. Pone pirmininkė, ir aš norėčiau visiems padėkoti tiems, kurie pateikė uh, įdomių pakeitimų. Noriu pabrėžti, kad pagrindinė problema išlieka pirmasis straipsnis, tai yra taikymos ryties straipsnis. Mes tikrai e, tikimės, kad tas apsaugos e, orderio reikalas taps e, centriniu e, elementu Ir dar kartą pakartosiu, ko mes siekiame šią iniciatyvą. Yra valstybių narių, kurios turi prevencinius teisės aktus, e, nustatančius tam tikrus e, e, nuostatų įgyvendinimo mechanizmus, labai dažnai administracinius, o neteisminius, kurie ilgai užtrunka. Taigi mes pažvelgėme į tų šalių patirtį, kur e, gali būti priimamos greitos procedūros, užkertančios kelią, pavyzdžiui, nusikaltimui tokiam kaip kad moterų net ir nužudimas. Tačiau tai, kad e, valstybių narių e, sistemos skiriasi, neturi vis tik mums iškirsti kelio rasti kompromisą. Jeigu E, tarkime, egzistuos teisminis kelias, bet e, žinosime, kad juo einant bus pavėluota užkirsti kelią nusikaltimui, e, tai mūsų netenkina. Bet kuriuo atveju turime užtikrinti, kad aukos bus apsaugotos. Todėl E, taikymas ryties e, negalima bandyti apibriežti remiantis e, skirtingomis teisės tradicijomis. Visų pirma, centre turi būti aukos apsaugojimas. Žinome, kad egzistuoja iš komisijos pusės tam tikras pasipriešinimas, todėl trečiajame straipsnėje norime e, įrašyti tam tikras nuostatas, kurias pasiūlė parlamento teisės tarnyba. Čia mes kalbame apie tai, kad e, e, laisvas judėjimas turėtų atnešti tam tikrų privalumų ir tiems, su kuriais prastai elgiamasi ir kaip tik padėtų apsaugoti aukas, nusikaltimų aukas. E, mes manome, kad e, tai būtų pagrindas tarybos sprendimui. E, čia Europos parlamentas gali pasiūsti aiškę žinę, kad mes norime užtikrinti aukų apsaugą, bet kokios teisminės sistemos kontekste. Man atrodo, kad svarbu mums tokią žinią tarybai pasiūsti. Taip yra tam tikrų e, skirtumų, nuomonių skirtumų ir įvairiuose pateiktuose pakeitimuose, bet aš manau, kad daugeliu atveju mums pavyks pasiekti kompromiso, bent jau mano frakcija būtent to ir siekia. Kuo daugiau kompromisų įvairiuose pakeitimuose. Dėkuoju, ponė Romero. Dabar ponia Ernst, pirmoji iš norinčių pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai joms, kurios e, nuveikė tikrai didelį darbą, siekdamas e, to persilaužimo, turint omenyje, kad valstybėse narėse viena vertus egzistuoja skirtingos teisinės sistemos ir mes kita vertus europinių lygmenių norime sudaryti sąlygas, kurios leistų suteikti veiksmingesnę pagalbą. Taigi šis dokumentas, šis orderis turėtų uh, būti plačios apimties pagalbinė priemonė smurto aukoms. Būtų pirmas pastebėjimas. Antras yra toks. E, e, Kolegė Kerkofilidis ir aš daugiausiai dėmesio e, būdamos šešėlėmis pranešėjomis mūsų frakcijos vardu Libė komitete. Daugiausiai dėmesio skirime tam, kad būtų garantuota aukų apsauga ir to siekiame pateikdami savo pataisas, tačiau e, dar reiktų kai ką pagerinti tose vietose, kur kalbame apie su aukų lytimi susijusius e, dalykus, taip pat nepilnamečių apsaugą ir e, būtinybę užtikrinti, kad aukoms nereiktų patirti jokių išlaidų susijusių su jų apsauga. Pat labai svarbu ir pataisose, jeigu jis bus priimtas, e, per priimtas patys galima pagerinti situaciją, tai svarbu užtikrinti, kad nusikalteliai ne e, turėtų galimybės susipažinti su e, aukų asmeniniais duomenimis. Mums taip pat yra labai svarbu užtikrinti, kad e, apskritai renkant duomenis būtų asmen, užtikrinama asmens duomenų apsauga. Mes siekime, kad nebūtų steigiami jokie registrai ir kartotekos, tačiau e, duomenys kaupti vis tiek būtina, tik reikia pasirinkti tinkamas e, formas duomenų kaupimo dėl e, arešto orderio, apsaugos orderio galiojimo laikotarpio, ar 25 dienos, ar kitoks laikotarpis, dėl to mums dėlių problemų nekyla, manau, sugebėsime sutarti, dar kartą dėkuoju pranešėjams. Dėkoju poniai Ernst. Ponas Lekolina dabar gauna žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti dviem pranešėjom už jų atliktą darbą. Matome, kad jos labai rimtai stengiasi išspręsti šį sudėtingą klausimą. E, per neseną posėdį matėme, kad pirmininkaujanti Ispanija e, susilaukė nemažo ponios Reding pasipriešinimo e, šiuo klausimu. Problema tokia sudėtinga, tiek daug įvairių interesų čia. Būtent dėl to taip ir yra. Norėčiau keletą dalykų paminėti. Mes turėtume turėti tam tikrą terminą, iki kurio turėtume įgyvendinti apsaugos orderio. Idėja, turime labai aišku darbų grafiką numatyti, kad numatytos priemonės būtų e, taikomas nuo pat pradžios kad dėl to nenukentėtų e, nusikaltimų aukos. Ir nelabai sutinku su ankstesnių e, kalbėtojų mintimi, kad nereikia mums kažkokių duomenų registrų. Man atrodo, kad reikėtų kažkokio e, registro, e, kuriame galima būtų kaupti atitinkamą informaciją. Na ir dar vienas dalykas - apsaugos priemonės turėtų taip pat apimti ir e, aukos šeimos narių apsaugą. Aš manau, kad e, tai būtų labai svarbi priemonė. Dėkoju. Dėkoju ir jums. Pone Jana Kadakis dabar. Ačiū. Pirmiausia, labai trumpai, kadangi esu šešėlinė pranešėja moterų reikalų komitete, aš tik galiu pasakyti, jog pritariu mūsų, fra, mūsų frakcijos e, pranešėjai ir tikiuosi, kad apsaugos orderis galiausiai bus įgyvendintas, bet e, labai svarbu, kad sistema būtų teisingai parengta dėl to šiek tiek nerimauju. Na ir iš principo kalbu Timothy Kirkhoff vardu, kuris yra Libė komiteto šešėlinis pranešėjas. Jis turėjo, nuvykti, jis turėjo išvykti į pirmininkų suigą, jis man paliko savo kalbą ir aš tiesiog tą kalbą jo dabar perskaitysiu. Timothy, kaip žinote, yra teisininkas, taigi viską vertina iš teisinės perspektyvos. Taigi, štai ką sako Timothy. Mes manome, kad šeimos smurto aukos, kitų nusikaltimų aukos gali galėti, turi galėti keliauti per Europoje laisvai ir būti apsaugomi. Mes norime dirbti su Europos partneriais siekiančio tikslo. Iš principo mes pritarėme Europos apsaugos orderio tikslams. Tačiau yra neišspręstų klausimų susijusių su teisiniu pagrindu ir aprieptimi šios priemonės ir tai gali pakengti pačiai priemoniai dar prieš ją patvirtinant. Ir dėl šios priežasties mes manome, kad reikia uh, geriau padirbėti ties tekstu, kad būtų išspręstos neišspręstos problemos. Ir norėčiau išdėstyti pagrindinės problemas trumpai. Pirmiausia, mes manome, kad šis pranešimas dabartinėje savo formoje peržengia baudžiamosios teisinės, baudžiamosios teisės teisinį pagrindą. Ir aš nemanau, kad turėtumėme kištis į valstybių narių civilinės teisės reikalus. 89-91, nuo 89 iki 91 pakeitimo siūloma teisiniu pagrindu laikyti ES sutartį. Ši sutartis nėra teisinis pagrindas. ES, teisių, ES įstat, sutarčių negalime laikyti teisiniu pagrindu. Dabar 215, 216, 216, 217, 18 pakeitimai e, kelia laiko apribojimo klausimą. Aišku, terminai laikas yra svarbu, tačiau negalime pritarti tokių terminų nustatymui. Na ir galiausiai pakeitimai 105, 106, 228 yra susijęs su tuo, kad ginamas, saugomas asmo neturi patirti jokių e, išlaidų. Taigi štai e, toks yra Timotheo dokumentas tekstas, kurį jisai man perdavė. Ačiū ponia Jana Kodakis, dabar žodį suteiksiu poniai Kostai, prašau. Ačiū. Aš manau, kad pranešėjos labai pasistengė, bandydamos gan sudėtingoje srityje greitai imtis veiksmų. Ir nemažai iniciatyvų ėmėsi ir valstybės narės taryboje. Tikiuosi, taip nutiks ir parlamente, kadangi reikalinga tą padaryti kuo galima greičiau ir tai nėra vien tik tai moterų naudai, bet apskritai visuomenės naudai. Ir žinome, kad visos Europos valstybės ėmėsi parengti pažangesnius teisės aktus tam, kad būtų apginti nukentėjusiai, kad būtų, kad būtų užkertamas kelias smurtui. Apsaugos orderiai egzistuoja įvairiuose teisės aktuose, daugiau ar mažiau apie tai kalba kiti teisės aktai, aišku, viskas priklauso nuo to, kurios valdžios institucijos yra už tai atsakingos. Pas mus, mano valstybėje, yra administracinių ir teisės saugos bei baudžiamosios teisės tam tikrų aktų mišinys, atsaky, kuriuose kalbama apie, apie tai. Aš suprantu, kad kiekviena valstybė matyti pati turi apsispręsti, kurioje teisėje apie tai turi būti kalbama. Na, o dabar matome, kad Europa žengia dar toliau nei atskiros valstybės narės šioje srityje. Uh, laikantis atitinkamų straipsnių, pažiūrėjau, 82 straipsnio. Aš pritariu pranešėjai, kuri teikia, kad reikia pasitelkti sutarties trečiai straipsnį, pagal kurį ES turi tapti laisvos saugumo ir laisvo judėjimo sritimi ir turime toliau tęsti kovą su smurtu įvairiomis jo formomis. Na ir aš manau, kad po Lisabono sutarties žengėme dar vieną žingsnį į priekį ir trečiasis ramstis įgavo daugiau prasmės, reikšmės. Na ir tikimės, kad Europos parlamentas irgi suvaidins svarbu vaidmenį šiame kontekste. Yra tam tikrų dalykų, kuriems e, tvirtai pritarėme ir labai vertinu pranešėjų atliktą darbą. Kolegės Jimenez ir Romera apie tai e, kalbėjo daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams interesams, tai yra apsaugoti aukas ir užkirsti kelią, prieš, užkirsti kelią smurtui. Bet kai nukentėjusieji bando išvykti iš valstybės, tos apsaugos netenka ir tikslas užtikrinti tą apsaugą e, tikriausiai leis išvengti galimų sunkumų ateityje ir tikėkime, kad tas priemonės geriau supras ir patys žmonės, ypatingai moterys. Ačiū. Ačiū poniai Kostai. Pone Bilbao. Ačiū pirmininkė. Kadangi esu atsakinga už šią iniciatyvą Alde frakcijoje, norėčiau dar kartą šiandien pasakyti, nepaisant tikrai įvairių susitikimų ir bandant išspręsti teisinio pagrindo e, klausimus ir problemas ir taip pat apriepties klausimas dar nėra išspręstas. Ir per pastarąjį komiteto posėdį aš paprašiau, kad pranešėjai atsakingi komiteto tarybos atstovai, kurie dalyvavo tame posėdėje, kad jie pasisakytų dėl šio dokumento projekto. Ir šyrit pranešimo autorės Tai, ką šįryt pasakė pranešimo autoris, rodo, kad na, situacija niekažikiek pasikeitė. Jeigu būtų politinės valios, galėtumėme pasistumėti mm, tvirtinant šią iniciatyvą. Na, galbūt pradžioje nebuvo pasirinktas pats tinkamiausias požiūris. Na, o Alde frakcijos, e, frakcija pakeitė, pasiūlė 20 pakeitimų ir jų tikslas yra štai koks - parinkti tinkamą direktyvos teisinį pagrindą, taip pat atsižvelgti į teisininkų išvadas, kurios buvo parengtos Europos parlamento teisės tarnybos. Ir tikimės, kad komisijoje bus pasiektas pozityvus rezultatas. Taip pat norime sustiprinti koordinavimo mechanizmus, kurie yra numatyti valstybėms narėms tam, kad jos galėtų geriau keistis informaciją apie įvairius apsaugos orderius, kurie yra išduodami, kad galiau, geriau galėtų juos tvarkyti ir geriau užtikrinti aukų apsaugą ir kad visos teisės, įskaitant ir lingvistinės kalbinės teisės, kad jos visos būtų gerbiamos. Dėl to manome, kad būtų naudinga sukurti Europinį registrą ir kad e, automatiškai galėtų tos kompetitingos institucijos bendradarbiauti ir užtikrinti geresnę apsaugą žmonėms. Taip pat norime pagerinti įvairių administracinių institucijų bendravimą tų institucijų, kurios teikia labai konkrečias paslaugas saugomiems asmenims. Taip pat e, norime užtikrinti monitoringo ir vertinimo mechanizmą. Kai jau bus įdėkta ši iniciatyva, norime surinkti statistinius duomenis rodiklius ir kažkokią formą juos pristatyti Europos parlamentui. Taip pat e, savo pakeitimais bandome rengti ir siūlyti rengti samoningumo informacinės kampanijas, kurių pagrindų galėtumėme pasiekti optimalių šių iniciatyvų rezultatų visose valstybėse narėse. Ir taip pat e, pasvarstyti apie tai, ką galima daryti su trečiosiomis e, valstybėmis per vyriausiosius įgaliotinius, galbūt kažką būtų galima padaryti. Taigi tokie yra mūsų 20 pakeitimų esminiai elementai pakeitimų, kuriuos siūlo mūsų frakcija, nors aišku, dar yra problemų, kurių šiandien neišsprendėme dėl taikymos ryties, dėl apriepties ir tikimės, kad per kitą komiteto posėdį pranešimo autorės galės kartu su atsakingais e, komisijoje ir taryboje pareigūnais kažkaip susėsti ir galiausiai bandyti pasiekti e, šio darbo rezultatą kažkokį. Ačiū, ponė Bilbao. Jeigu daugiau nėra norinčių pasakyti, nei iš vieno komiteto, tame žodį suteikiau komisijos atstoviai poniai Knudsen. Ačiū, pirmininkė. Labai susidomėjusi išklausiau visų pasisakymų ir aišku, kad e, smurto aukų, ypatingai šeimos skurto, smurto aukų apsauga yra labai svarbus prioritetas mūsų visuomenėse. Dėl to komisija iš pat pradžių parėmė šios iniciatyvos tikslus ir siekius, e, kaip nekarta jau buvo pasakyta vicepirmininkės ponios Reding. Na ir aš norėčiau grįžti prie teisinių problemų, kurias kėlė komisija jau anksčiau. Na ir mes savo balandžio mėnesio raštu pateiktoje nuomonėje, kuri buvo perduota parlamentui ir kur kalbama apie pačią iniciatyvą ir plačią aprepti, kuri yra dabar netgi platesnė negu kad numatyta 82, 82 straipsnio baudžiamosios teisės nuostatose. Ir Kalbėtojai šiandien teigia, kad e, šios direktyvos priemonės turėtų patekti į baudžiamosios procedūros e, teisę, jeigu tai yra baudžiamasis nusikaltimas. Ir džiaugiuosi, kad šiandien keli pasisakiusiai teigia, kad galbūt reiktų daugiau dėmesio skirti teisiniam pagrindui. Ir mes e, mielai toliau šiuo klausimu padiskutuotumėme, kadangi nemanome, jog egzistuoja aukų veiksminga apsauga esant civilinėms aplinkybėms, jeigu toks teisinis pagrindas būtų pasirinktas. Ir yra nemažai įdomių pakeitimų, kurie pritarė mūsų nuomoniai mm, šiame šiandien aptarėme dokumente ir aš tikiuosi, kad bus įmanoma padirbėti toliau šiuo pagrindu. Kaip ir jūs, mes taip pat norime surasti praktinį sprendimą dėl apsaugos priemonių, kurios kurių imamasi civilinės teisės srityje, valstybės narės egzistuoja skirtingos sistemos, turime e, tai gerbti ir numatytos yra skirtingos civilinių ir baudžiamų bylų e, skirtingi procesai. Na ir atsižvelgiant į tuos teisinius skirtumus, mes e, bandėme praktiškai išspręsti tą problemą. Vicepirmininkė Reding jau nekartą kalbėjo šio klausimu ir ji tvirtai teigia, kad mes labai rimtai svarstome galimybę surasti būdą, kaip būtų galima užtikrinti tinkamą apsaugą aukoms, atsižvelgiant ir į, teisinės, į civilinės teisės aplinkybės. Na ir tos idėjos bus įtrauktos į tą bendrą paketą, kurį pasiūlysime 2011 metų pirmajame pusmetyje, kad būtų pagerinta aukų apsauga, kad suteiktos joms visos teisės. Na ir tikimės, kad 2011 metais pateiktas paketas pasiūlys labai konkrečias priemonės tam, kad būtų užtikrinama tinkama apsauga toms aukoms, kurios gauna civilinę apsaugą ir kurios nori išvykti į kitą valstybę narę. Čia apie tai ir vyksta visos šiandien diskusijos. Na ir dabar jau bandome atlikti parengiamai darbą, bandant sureaguoti į išsakytas kai kurias problemas. Ir galiausiai ketiname parengti atskirą priemonę, atskirą instrumentą, kur bus atsižvelgiama į civilinės teisės specifiškumą. Dar sunku pasakyti, kokios bus tos konkrečios priemonės, tačiau uh, Mes norime parodyti, kad bandome dirbti šioje srityje ir gegužės pabaigoje kalbėjome su valstybėmis narėmis, bandam išsiaiškinti, kaip elgtis su tais atvejais, kai yra civilinės administracinės teisės objektas. Ir taip pat rengiame pagrindimo analizę, kurioje atsispindės, įvairios, atsispindės įvairūs variantai, uh, E, kaip būtų galima suteikti apsaugą aukoms pagal civilinę teisę, civilinėse bylose, toms aukoms, kurios keliauja. Ir ta studija turėtų pasirodyti rudenio pabaigoje. Taip pat rengiame poveikio vertinimą, to paketo poveikio vertinimo ir šimtai ekspertų dalyvauja, apklausinėdami uh, suinteresuotus asmenis, e, bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima parengti teisinį ar neteisinį mechanizmą e, civilinės apsaugos priemonių srityje. Liepos mėnesį pradėjome viešasias konsultacijas e, dėl aukų teisių kad konsultacijos vyks iki lapkričio mėnesio, mėnesio yra pateikiami įvairūs klausimai ir tikimės, kad atsakymai pateks į tą mūsų aukų apsaugos paketą. Na ir tikimės, kad tos priemonės tikrai rodo, kad mes siekiame ir toliau iš esmės spręsti esminius klausimus ir nenorime įsivelti tik tai į teisinės diskusijas. Norime pasiekti rezultatų, kurie atspindėtų ir sutartį, ir sutarties, ir, ir teisinį direktyvos teisinį pagrindą, tačiau viską reikia daryti tinkamu pagrindu tam, kad nekiltų teisinių diskusijų ir problemų vėliau ir manome, kad ta atskira priemonė, kuri paraleliai e, gali būti svarstoma ir matyti tas, tos atskiros priemonės e, pasirinkimas būtų gal pats tinkamiausias sprendimas. Dėkui. Tak, och då ska vi få lyssna. Ačiū. Dar e, būtų įdomu išgirsti pirmininkaujančios Belgijos atstovų nuomonę. Prašau Jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, štai, kad suteikite galimybę pristatyti pirmininkaujančios Belgijos poziciją šiuo klausimu. Pirmą kartą pristatau mūsų nuomonę Šią temą noriu padėkoti komisijai už jos pastangas apsaugoti moteris smurto aukas, taip pat ir visas kitas smurto aukas. Su dideliu susidomėjimu susipažinau ir perskaičiau dokumentus, taip pat klausiausi šiandien vykusių papildomų diskusijų ir minčių. Man susidaro įspūdis, analizuojant teikiamas pataisas, kad jos tikrai turėtų pagerinti aukų padėtį. Taryba puikiai supranta, kad labai svarbu bendradarbiauti su parlamentu, teikiant e, šių teisės aktų pasiūlymus ir pirmkaujančios Belgijos vardu galiu pasakyti, kad e, smurto aukų apsauga ir kitokias grėsmės patiriančios asmenų apsauga yra prioritetiniai klausimai ir temos per Belgijos pirmininkavimą. Puikiai žinote, kad e, problemų kilo dėl e, teisinio pagrindo ir taikymo srities. E, Išiškė dvi tendencijos. Viena grupė pasisakė mažesnė grupė už siauresnę taikymo sritį, tačiau dauguma norėjo platesnės taikymo srities, pirmininkaujant Ispanijai buvo siekiama susitarti dėl kompromisinio požiūrio tarp šių dviejų valstybių grupių. Buvo mėginama šias apsaugos priemonės sustiprinti teisinių požiūrių ir numatyti galimybę pasinaudoti baudžiamosios teisės numatytomis priemonėmis bei teikti apeliacijas. Birželio mėnesį vykusime tarybos posėdė vėl buvo apsvarstyti šie ginčytini klausimai. Tuo metu dar pirmininkavusi Ispanija teigė, kad jau yra užsitikrinta pakankamai paramos šio dokumento siūlomam tekstui ir dabar jau reikia teikti jį e, Europos parlamentui ir e, gauti pastarąją nuomonę. Aš tik galiu e, dar kartą patikinti, kad esame ir toliau pasirengę dalyvauti diskusijoje, ieškant sprendimo kuris suteiktų aukoms paprastesnį, prasmingesnį ir veiksmingesnį apsaugos galimybę. Ačiū labai. Jūja. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjams galimybę pasisakyti. Prašom. Pane Jimenez. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju visiems kolegoms už jų pastabas, taip pat komisijos ir pirmininkiaujančios Belgijos atstovėms. E, iš tikrųjų, šioje diskusijoje mes jau e, daugiau ar mažiau pradedame orientuotis, kur reikėtų savo ateities pastangas sutelkti. E, pasisakiusiai taip pat e, išreiškė susirūpinimą dėl tų klausimų, kuriuos ir aš pačioj pradžioj minėjau. Kol kas jų išspręsti negalėjome, bet tų problemų ignoruoti taip pat negalime. Visi suvokime, kad reikia kažką daryti. Visi mes norime tą apsaugos orderio iniciatyvą toliau plėtoti Ir e, kai pradėjome tą darbą, tikrai buvome toliau nuo rezultatų, negu kad esame jau dabar. E, komisija taip pat dirba e, ir mes bendradarbiaudami su komisija, su pirmininkaujančia Ispanija anksčiau ir dabar su pirmininkaujančia Belgija ketiname tai ir toliau daryti tas mūsų dialogas su komisija tęsiasi, suprantame, kad ir komisija susiduria su tam tikromis problemomis, bet mes labai tikimės, kad vis tik komisijos pozicija priartės prie mūsiškės. Per e, keletą pastarųjų mėnesių visiems pasidarė aišku, kad e, turime e, daryti tam tikrų nuolaidų iš visų pusių. Dėl teisinio pagrindo turime taip pat pamastyti, trečiasis straipsnis ar kitas straipsnis, jeigu matysime, kad e, alternatyvos mūsų poziciją tik tai tolina, turėsime ieškoti kažkokių kitokių kelių. Na ir žinoma, e, problemos taip pat yra susijusios su tuo, kad visas valstybės narės nori ir toliau taikyti savo egzistuojančią teisę ir e, iškils problemų priimant tam tikras nuostatas. Čia ne tiek e, viskas pasiskirsto pagal politinės partijas ar frakcijas, bet pagal tai, kas, kokia yra tikrovė valstybėse narėse. Tai e, tokie, tokios yra kliūtis, kurias dar reikės įveikti. Kai kuriuose kitose srityse mes vis tik sugebėjome patobulinti pirminį tekstą, Aš čia kalbu apie a, teisinį pagrindą, taip pat, ką ponas Kolino minėjo, apie tam tikrus terminus, aiškesnį darbų grafiką ir taip e, toliau. Iš tikrųjų, reikia į tai atkreipti dėmesį, bet, žinoma, taikymos rytis ir, ir teisinis pagrindas yra pagrindinės problemos. Manau, kad kuo greičiau turėtume su komisija ir taryba susėsti, susitikti ir pradėti dirbti ir taip pat, aišku, kalbėtis ir su frakcijų kolegomis, kad galėtume siekti to savo bendro tikslo. Turime užtikrinti, kad mūsų darbas būtų kuo labiau apimantis. Ne, ne, ne, nesusisiaurinti per nelik, bet žinoma, kuo plačiau apimsime, tuo daugiau turėsime ir kliučių įveikti. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį poniai Romero apibendrinimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, pabandysiu vis tik tai įtikinti komisiją savo pasisakymu, kad e, ji geriau suvoktų, ko mes siekiame. Iš tikrųjų, komisija visada E, pateikinėjo iniciatyvą, kuri numatė tam tikras lygiagrečias priemonės arba papildomas priemonės, e, kurias, e, kurios eitų ranka rankon su tuo, ką valstybės narės daro, pasiremdamos civilinę teisę. Tuo tarpu mes norime remtis tarybos parengtų direktyvos projektu ir per savo pakeitimus norime keisti tą tekstą. Taigi, kas dabar atsitiko? Dabar, ko gero, visa ta diskusija yra šiek tiek, na, e, e, susidūrė su tam tikromis problemomis, nebeaišku jau, kas dabar tą pasiūlymą siūlo, ar vien tik tai taryba, ar komisija ir taryba drauge. Mes, aišku, suvokiame, kad e, puiku, kad komisija teikia kažkokią iniciatyvą, Bet e, šiuo konkrečiu atveju mes jau turim konkrečią iniciatyvą, jinai yra ant stalo. Ir aš manau, kad komisija čia turėtų būti dosni, dosnesnė. E, ta prasme, kad galėtų spręsti tuos, e, tas problemas lygiai taip pat, kaip kad anksčiau, sprendžiant e, procesinius klausimus arba, pavyzdžiui, klausimus susijusius su teisė į vertimą kol kas mes kol kas tokią na, net, netikrą diskusiją tarsi vedame. E, tas apsaugos orderis visų pirma, žinoma, yra susitelkęs ties problemomis kylančiomis e, dėl e, lyčių, taip sakant, e, smurto e, pasireiškimų. dėl tų aukų apsaugojimo. Ir kodėl komisija to nenori suprasti, kodėl žaidžia to teisės pagrindo problemos nesuvokimo ar sumaišymo žaidimą. 29 dieną mes e, bandysime uh, pravesti orientacinį balsavimą ir aš noriu, kad visi parlamento nariai suvoktų, kad mes norime susitelkti ties esme problemos, ne e, teisės pagrindo čia problema. Tak, Mrs. Eh, Romero, jo vil. Ačiū, poniai Romero. Norėčiau kolegoms priminti, kad orientaciniai balsavimai vyks rugsėjo 29 dieną. Ta diena vyks ir mūsų kitas komiteto posėdis. Na, o prieš baigiant bendrą komiteto posėdį, bendrą dviejų komitetų posėdį, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti kolegai, pirmininkui, Libe komiteto pirmininkui, ponui Aguilar Norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojams ir visiems kolegoms. Bendradarbiavimas buvo puikus šiandieną ir man labai malonu, kad tas bendradarbiavimas yra toks geras, taigi tai yra visų jūsų nuopelnas. Ačiū ir už šiandienos posėdį. Dėkoju visiems sekretariato darbuotojams, pareigūnams, vertėjams